Mamma che voce che Dio, mamma mia che voce che Dio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Uh, Labadiena. Pradėkime posėdį, pradėkime diskusijas. Taigi posėdis nesamas. Vakar dienos posėdžio protokolas yra paviešintas, ar yra pastabų, jeigu ne, tuomet protokolas laikomas patvirtintų. Pirmasis šios popietės klausimas yra tarybos pozicijos dėl bendrojo biudžeto projekto 2013 finansiniams metams pristatymas. Ir nieko nelaukdamas suteikiu žodį ponui Mavrojanis, kuris kalbės tarybos vardu. Prašom. Thank you, Mr. President. Mr. President, honorable. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man didelė garbė šiandien Jums pristatyti tarybos poziciją dėl ES bendrojo biudžeto projekto 2013 finansiniams metams. Atsiprašau, e, ponia pirmininkė, nežinojau, kad reikia atsistoti. Aš pamiršau, labai atsiprašau. Čia problem, but uh, excuse me. Don't forget. Žinote, po vasaros atostogų pamiršti kai ką. Taigi reikia grįžti į tikrovę. Dar kartą Noriu pasakyti, kad man didelė garbė pristatyti tarybos poziciją dėl bendrojo biudžeto projekto 2013 finansiniams metams. Pozicija patvirtinta taryboje Liepos 24 dieną. Taryba yra pasirengusi dirbti tiek su parlamentu, tiek su komisija per ateinačias kelias savaitės ar mėnesius, kad būtų pasiektas susitarimas dėl realistiško subalansuoto, subalansuoto 2013 metų biudžeto. Esu įstikinęs, kad tai galėsime pasiekti, jeigu artimai bendradarbiausime. Taryba iš savo pusės yra pasirengusi konstruktyviai dirbti kompromiso dvasia. Pirmasis biudžeto trialogas įvykęs Liepos 9 dieną buvo pozityvus ir padrasnantis. Po diskusijų dėl e, biudžeto projekto, kurį pasiūlė e, komisija, tarybos pozicija 13 metams numato biudžeto padidinimą 1,7 procentais ir 2,79 procentais mokėjimo signavimų, palyginti su 2012 metų biudžetu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris svarbius aspektus, kuriais remiasi tarybos pozicija. Visų pirma, taryba nusprendė teikti prioritetą programoms ES e, biudžete, kurios padėtų išspręsti išeiti iš ekonominės krizės, e, prisidėtų prie konkurencingumo ir konvergencijos, kurtų užimtumo galimybės ir sustiprintų ekonomikos augimą. Antra, nuo 2000, kadangi 2013 metai yra paskutiniai dabartinės daugiametės finansinės programos metai, taryba pasiūlė padidinti mokėjimo asignavimus virš e, infliacijos dydžio. Trečia, Taryba atsižvelgia į valstybių narių taikomas priemonės konsoliduoti nacionalinius biudžetus ir esame ekonomikos kontekste ypač daug dėmesio skiriame tam, kad administracinės išlaidos būtų kontroliuojamos pagal e, valstybių narių vidaus politiką. Trumpai išdėstyti svarbiausius tarybos pozicijos elementus dėl kiekvienos e, antraštinės ir pantraštinės dalies pagal daugiametę finansinę programą. Pirmoji antraštinė dalis - tvarus augimas. Taryba mano, kad ši antraštinė dalis turėtų būti vienas iš prioritetų 13 metų biudžete. Todėl pas, jį pasiūlė žymiai padidinti tiek įsipareigojimų asignavimus, 2,79 procentų ir mokėjimų asignavimus 6,71 procentų. Šis padidinimas užtikrins, kad tinkami finansiniai ištekliai būtų skirti gyvendinti kovą dėl e, augimo ir e, darbo vietų, kas sutarta birželio mėnesio taryboje. Taryba ypač daug dėmesio skiria įvairių programų ir veiksmų įgyvendinimui pagal šią antrašinę dalį nes tos programos yra svarbios prisidedant, vykdant 20 metų strategiją ir padės e, atsigauti ekonomikai. Taryba taip pat nori užtikrinti tinkamą mokėjimo signavimų lygmenį struktūriniams veiksmams. Todėl ji sutrė, kad pagal 1B antrašinę dalį, e, sanglauda augimas ir užimtumas mokėjimo signavimai turėtų padidėti daugiau negu 8 procentais palyginti su 2012 metais. Dėl antrosios antrašinės dalies gamtinių išteklių išsaugojimas ir valgymas taryba siūlo stabilizuoti asignavimų e, įsipareigojimams e, palyginti su 2012 metais. Nepaisant to, dėl kad ne, paskutiniais e, finansinės programos metais e, programos įgyvenimas greičiau. E, ji pritarė, kad būtų padidėtų 400, 440 milijonų mokėjimo signavimai palyginti su 12 metais. Sumažinimai šioje antrašinėje dalyje yra analizės skirtos praėjusio biudžeto gyvenimo pagal absorbavimo galimybės. Taip pat remiasi turima informacija po to, kai komisija pristatė e, pataisų e, laišką 2012 metų e, Žemės ūkio metų pabaigoje. Dėl trečiosios antrašinės dalies - pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas. Taryba pritarė tam, kad būtų nežymiai būtų sumažinti asignavimai tiek mokėjimams, tiek įsipareigojimams, nes ji mano, kad komisijos siūlomas padidinimas viršytų reali, realius e, panaudojimo gebėjimus. Nepaisant to, e, taryba pasiūlė žymiai padidinti daugiau kaip 5 procentais mokėjimo signavimus pagal pantrašinę dalį 3A - laisvė, saugumas ir teisingumas, kad sustiprintų kelias biudžeto eilutes ypač tas e, susijusias su išorės e, sienų fondu. Ketvirtoji antrašinė dalis ES kaip pasaulinė veikėja. Taryba nustatė įsipareigojimus ir mokėjimus žemesnių lygmenių negu siūlė komisija, atsižvelgdama anksčiau, ankstesnius, e, ankstesnį ir dabartinį biudžeto gyvenimą, panaudojimo galimybės, taip pat į patirtis, išvelgiant įvairius biudžeto metus. Šis e, kartu su patrašinėmis dalimis 1A, 1B ir 2 e, atitinka dabartinius e, asignavimus ir taryba kviečia komisiją pateikti teisamajame biudžete pakeitimus, jeigu reikalavimai mokėjimams viršis numatytus poreikius. Dėl penktosios antrašinės dalies administravimas Taryba, kaip visada, nepakeitė Europos parlamento dalies biudžete. Kai dėl kitų dalių, nors komis, e, taryba pripažįsta komisijos ir kitų institucijų pastangas e, apriboti jų biudžeto didėjimą, e, taip pat į tai matė tolesnį potencialą taupyti. Ir administracinės asignavimus komisijai ir kitoms institucijoms nustatė artimų 2012 metams lygmenių. E, taryba atsisakė leisti kurti naujus postus, išskyrus tos postus, kurie yra susijęs su Kroatijos įstojimo Europos Sąjunga. Be to, pagal komisijos pasiūlymą 5 procentais mažinti e, darbo vietų skaičių 13-17 metų laikotarpiu, taryba pritaikė 1 procento darbuotojų sumažinimo tikslą e, institucijų organizacinėse planuose, išskyrus Europos e, išorės veiksmų tarnybą, dėl to, kad jis kurta, ne, įkurta neseniai ir uh, Europos duomenų priežiūros tarnybos bei ombudsmeno tarnybos uh, atvejus. Na ir dėl decentralizuotų agentūrų taryba nusprendė išlaikyti esamus asignavimus jų veiklai, kaip pasiūlyta komisijos. Dėl to e, asignavimai e, padidėjo vidutiniškai 1,91 procentų, tai beveik 2 procentiniais punktais daugiau negu e, kitose institucijose. Tas pats 1 procento darbuotojų sumažinimas pritaikytas ir gerai jau veikiančioms e, decentralizuotoms agentūroms, o naujos darbo vietos bus priimtinos tik tai agentūroms pradedančioms veikti ar toms, kurioms e, skirtos naujos užduotis. Apskritai, taryba pritarė tam, kad būtų įsteigta 285 darbo vietos e, decentralizuotose agentūrose. Daugiau kaip trešdalis bus skirtos e, finansinės, finansų priežiūros institucijams, e, bankų priežiūros institucijai, draudimo priežiūros institucijai ir vertybinių popierių e, ir rinkų priežiūros institucijai. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, aš esu įstikinęs, kad tarybo pozicija dėl 2013 metų biudžeto projekto pasiekė tinkamą balansą tarp to, kad reikia pripažinti sudėtingą ekonominę situaciją valstybės narėse ir numatyti tinkamus asignavimus ES biudžete, kad būtų galima finansuoti programas ir veiksmus, kurio yra skirti kovoti su krize. Kovoje dėl darbo vietų kūrimo per birželio mėnesio tarybą valstybių vadovai teigia, kad ES biudžetas turi būti katalizatorius augimui ir darbo vietų kūrimui ES. Aš tikiuosi, kad visa tai parem, e, visa tuo bus, tuo, tuo būtent bus pagristos mūsų diskusijos dėl biudžeto per ateinančius kelius mėnesius, siekiant susitarti dėl 13 metų biudžeto. Labai ačiū uždėmesi. Thank you, Mr. Mavrojani. Ačiū, ponė Mavrojanis, už jūsų kalbą. Dabar suteiksiu žodį ponui Levandovskijui. Prašom, komisijos nariai. Pone pirmininkė, gerbiam ministrai, parlamentarai, mūsų Europos komisija ir aš pats komisijos vardu jau keletą kartų esame išreiškę susirūpinimą dėl to, kaip 2013 metams siūlomas biudžetas yra traktuojamas Europos taryboje. Prisiminkime ir Liepos 9 dieną įvykusi trilogą. Pirmininkas Baroso kreipėsi į valstybių vadovus po šio dėrybų, nes tarybos pozicija yra prieštaringa, kontroversiška. Europos vadovų aukščiausių lygio susitikime buvo padarytos išvados dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. 27 valstybių narių vadovai Liepos 9 dieną susitarė, kad ES biudžetas turi tapti e, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo visoje Europoje katalizatoriumi. Europos komisija praėjusiais metais jau pasiūlė e, tam tikrą finansų perspektyvą 2013 metams ir tai atitiko e, šios valstybių ir vyriausybių vadovų tarybos e, sprendimo dvasę. Mes e, bandome e, taupyti, bet taupydami daugelės ryšių mes galime dar ir prisidėti prie ekonomikos augimų ir sukurti darbo vietų. Pagrindinė kova darybose būna dėl mokėjimų. E, finansų perspektyvas pabaiga pasirinkti galimybių lieka nebedaug ir niekas tuo nesistebi. Dabar matome, kad problemos tarsi įsišaknyja ir vis labiau reikia stiprinti daugelio valstybių narių investicinius gebėjimus. Jau dabar matome, kad 2011 metų biudžetas buvo per mažas bent 5 milijardais ir jis neleido uh, jis negalėjo būti sustiprintas dėl 27 valstybių narių ministrų pozicijos ir išliko nemažai e, nepadengtų įsipareigojimų. Mes dabar siūlome 6,8 procentais padidinti e, biudžetą ir tai būtų skirta ekonomikos augimui, konkurencingumui ir darbo vietoms. Ar mes teisūs, ar mes klystame, bet. E, e, Akivaizdu, kad šių metų tendencijos yra kitokios E, būtent dabar e, biudžetas yra įgyvendinamas e, jau jį viršijant 9 milijardais lyginant su praėjusiais metais. O praėjusiais metais mes neturėjome pakankamai lėšų. Ir dabar matome, kad daugiau lėšų reikia skirti mažiau išsivyščiusiems ES regionams. Bet turime pasakyti, kad neklystame prašydami padidinti mokėjimus e, lyginant su praėjusiais metais, ypač tose sritise, kurios labai ženkliai prisideda prie konkurencingumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Taigi dar kartą aš galiu pasakyti, kad esu nusivylęs tarybos poziciją dėrybose, kai buvo nuspręsta, kad reikia 5 milijardais eurų sumažinti mokėjimus ir kurgi daugiausiai yra apkarpamas biudžetas pirmoje A kategorijoje. Tai yra būtent dalis skirta konkurencingumui, darbo vietoms ir e, ekonomikos augimui. Taip pat ta dalis yra skirta sanglaudai. Bet kai kalbame apie sanglaudą, matome, kad skaitant e, tarybos išvadas e, susidaro mm, įspūdis, kad e, yra gražinama dalis lėšų valstybėms narėms. E, Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl administracinių išlaidų apribojimo. Mes galime jas riboti kiek tik įmanoma, bet nereikia padaryti žalos administraciniai sistemai, nesgi administracija dabar neša kur kas didesnė atsakomybė negu anksčiau, uždaviniai yra kur kas rimtesni. Mes turėtume pagalvoti, kaip realistiškai galėtume nustatyti reikalingą mokėjimų lygmenį paskutiniams dabartinės finansų perspektyvos metams. Aš labai džiaugiuosi Europos parlamento nare, narių pagalba. Esu dėkingas e, ponui Lamasūrų už iniciatyvą aptarti galimus kriterijus, galimas e, orientyrus, e, kurie leistų nustatyti padorius mokėjimo lygmenis, neperlenkiant lasdos bet ir padidinant e, išmokas toms rytims, kur tai yra reikalinga. Per paskutinės savaitės prieš sutaikinimo procesą mes turime geriau išsiaiškinti ir suprasti, kas yra ta finansų perspektyva, kam ji reikalinga. E, turime rimčiau vertinti užimtumo problemas, dėl kurių nuolat kalba valstybės narės. Valstybės narės turi pasitikėti, kad mūsų gebėjimais. Ačiū. E. Ačiū komisijos nariai. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Salvador Polėdo, Garygė Polėdo, biudžeto komiteto vardu. Gracias. Eh. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti tarybos atstovui už tai, kad atvyko į parlamentą ir paaiškino savo poziciją. Pozicija yra mm, aiški, džiaugiuosi, kad turime progą jos išklausyti. Nors ši pozicija ir toliau išlieka parlamentui nelabai paaiškinama. Nors reikėtų pripažinti, kad kai kuri logika yra panaši į parlamento logiką, tai yra krizės įveikimas, taip pat užimtumo skatinimas ES. ES komisija gerai atliko namų darbus, Ji parengė nuoseklų dokumentų ir teisingai pastebėjo, kad nereikia ieškoti kompromiso, jeigu nenumatyta ta pakankamai lėšų mokėjimams. Yra tam tikrų abejonių dėl skaičių, jas reikėtų išsklaidyti, tačiau ta pati situacija buvo ir 2012 metais. Tačiau paklausti, ką lėšų trūkumas reiškia projektų įgyvendinimui ES mastu. Mūsų piliečiai pageidauja, kad ES būtų veiksmesnė, veiksmingesnė, kad sprendimai būtų greitesni. Be to siūlymas mažinti išlaidas nuosekliai neatsižvelgiant į specifiką ir pasiduodant valstybių narių spaudimui. Toks mažinimas tiesiog iškraipo bendrą finansavimo lygį pagal atskiras atra, antraštinės dalis. Sumažinti mokėjimus 5 milijardais eurų atnešinama neigiamų pasiekmių. Mes turime pažvelgti tikroviai į akis, turėtume palankiai vertinti pasiūlymus dėl biudžeto projekto, tačiau neturėtume nuvilti ir mūsų piliečių, ypač turint omenyje mūsų ištikusią krizę. Reikia daugiau lankstumo, reikia daugiau pasitikėjimo. ES 2013 metai yra nauji finansiniai metai, pastaroji finansiniai perspektyvoje, tačiau šie finansiniai metai bus siejami su nauja finansinė programa. Nereikėtų naujų, naujų prioritetų, tačiau reikėtų atsižvelgti į dabartinius prioritetus ir užtikrinti jiems finansavimą. Dabar norėčiau suteikti žodį Giovanni Lavija, pranešėjai. Gerbiamas komisarė ministrė. Komisijos pozicijos pristatymė išryškėjo daug prieštarų su tarybos pozicija. Birželio 27-28 dienomis valstybių ir vyriausybių vadovai prieimė vienokį sprendimą, tai buvo patvirtinta ir bendrųjų reikalų taryboje buvo siūloma finansuoti arba sukurti e, užimtumo e, paktą, tačiau kita vertus nėra numatyta pakankamai finansavimo darbo, jėgų, darbo e, vietų kūrimui ir jaunimo užimtumo skatinimui. Visi puikiai supranta, kokios problemos iškyla valstybėse narėse, tačiau atsakas į krizę taip pat turėtų būti surastas aukščiausių politinių lygių. Būtent aukščiausių politinių lygių reikėtų pateikti atsakymą, kuris būtų naudingas visai Europai. Negalima mažinti vienareikšmiškai išmokėjimų e, lygį. Pranešėjas kalbėjo apie 5 milijardus eurų. Labai svarbu suformuluoti tinkamą, subalansuotą biudžetą 2013 metams. Aš norėčiau priminti, kad yra vadovaujamasi prognozėmis, kurias pateikė valstybės narės, kurios buvo patikslintos komisijoje. Iš esmės finansavimas komisijoje jau ir taip buvo sumažinimas. Todėl asignavimai mokėjimams buvo ne tik didinami, bet ir mažinami. Tačiau vadovaujamasi buvo valstybių narių pateiktomis prognozėmis ir skaičiavimais. Visą tai reiškia, kad šiais metais pavasarį jau buvo nutarta stabdyti tam tikrus labai svarbius projektus, kadangi nebuvo numatyta lėšų jiems finansuoti. Komisijos pirmininkas paminėjo, kad bus, žinoma, e, tam tikro poveikio projektų įgyvendinimui, jeigu bus mažinamas finansavimas, tačiau kita vertus reikia siekti, kad ir toliau Europa būtų pasitikima. Manau, kad komisija turėtų pasirūpinti, kad skaičiai būtų kuo patikimesni ir kad būtent jais būtų remiamasi formuojant 2013 metų biudžeto. Labai svarbu atsižvelgti į tikrąjį finansavimo poreikį ir siekti, kad būtų atsižvelgta į piliečių lūkesčius ir pageidavimus ir kad biudžete būtų numatyta tiek lėšų, kiek reikia augimui ir žutumui skatinti. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Dirk Vonui. Uh, uh... Pirmininkė, komisarė, ministrė, kaip pranešėjas kalbėsiu apie Europos parlamento biudžetą ir kitų skirsnių biudžetus. Europos parlamente mes atsižvelgiame į komisaro Levandovskio laišką atsiųstą mums anksčiau, kur prašoma, kad institucijos savo administracinius biudžetus didintų nedaugiau kaip 1,9 procento. Anksčiau šiais metais parlamentas pritarė dėl 1,9 procentų padidinto biudžeto 13 metais, e, neįskaitant papildomų išlaidų Kroatijai. Taip darydama, ji užšaldė visas išmokas nariams ir nusprendė sumažinti kelionių biudžetą 5 procentais. Taip pat numatėme kitų priemonių, kad sutaupytume lėšų. Anksčiau šiais metais aptardami e, perspektyvas mes e, nutarėme, kad ieškosime kaip, būdų, kaip sutaupyti biudžetą rūdenį Taigi, biudžeto, parlamento biudžetas padidės 1,9 procento, įskaitant išlaidas Kroatijai. Malonu pasakyti, kad daugelis kitų šešėlių pranešėjų ir frakcijų pritarė tokiai pozicijai ir dėkoju dėl to aš jiems už bendradarbiavimą. Bet kad pasiektume tą skaičių 1,9 procentus su Kroatija, turime sutaupyti 9 milijonus eurų parlamento biudžete. Ir dabar mes svarstame galimybės, kaip tai padaryti. Tačiau tai darydami mes atsižvelgsime į tai, kad mums reikia taupyti, bet reikia tai daryti nepakenkiant parlamento e, darbo efektyvumui ir e, parlamentarų darbo efektyvumui. Taip pat norėčiau keletą žodžių pasakyti apie kitus, kitus skirsnių biudžetą. Malonu pasakyti, kad e, kitos institucijos taip pat e, nori tilpti į 1,9 procentų padidėjimą, įskaitant e, Kroatiją. Yra keletas institucijų, kurios turi problemų, ypač teisingumo rūmai, kadangi jų biudžeto išlaidos padidės apie 10 procentų. Išorės veiksmų tarnyba taip pat e, padidins savo biudžetą daugiau negu 1,9 procento, nes tai yra nauja institucija, ir turi naujų užduočių, ypač saugumo srityje. Taigi, e, vietoj to, kad užšaldytas būtų biudžetas, kaip siūlo e, taryba visiems vienodai, reikia žvelgti visas institucijas ir apsispręsti dėl jų poreikių. Aš raginčiau tarybą daryti taip pat. Apskritai, e, parlamentas ir dauguma institucijų padidins savo biudžetus 1,9 procentų procento, kaip siūlo komisija, tai yra gerai. Tai rodo, kad institucijos pripažįsta, kokios yra ekonominės ir finansinės sąlygos ir mes elgiamės atsakingai. Ačiū, ponia Vonai. Dabar mm, žodis vėl komisarui Levandovskijui. O po to tarybos pirmininkaujantis ministras. Ačiū, pirinkė. Ačiū už Salvadoro Garygos Poledo žodžius ir abiejų pranešėjų išdėstytą požiūrį pono Lavijos ir pono Vogano. Tai yra gera pradžia siekiant e, sukurti tinkamą finansavimą Europai 13 metais, atsižvelgiant į valstybių vadovų sprendimą investuoti į augimą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą. Ir aš manau, kad taryba vadovaujama Andrėjas Mavrojanis prisijungs prie šio dialogo siekiant savalaikio sutarimo. Savalaikio reiškia likus pakankamai laiko, kad būtų galima investuoti 13 metais. Ačiū dabar ponas Mavrojanis, tarybos vardu. Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponai Gariga Poledo, ponai Lavijai ir ponai Vonui už konstruktyves pastabas. Taip pat, aišku, noriu padėkoti savo draugui komisarui Levandovskijui už jo pastabas, nor, nors šiuo atveju mes e, ne visiškai sutarėme, bet tai yra normalu. Dėkoju Jums visiems už vaisingą apsikeitimą nuomonėmis, kuris rodo, kad mūsų tarybos pozicijos pristatymas dėl leidžia mums visiems geriau suprasti kiekvieno iš mūsų pozicijas ir tai, kas mums kiekvienam rūpi. Tai yra pirma iš anksnė sąlyga, siekiant susitarti dėl 2013 metų biudžeto per ateinančius kelias mėnesius. Tai reikia padaryti pagal nustatytus terminus, numatytus e, sutartyje. Man atrodo, kad šis e, laikas yra labai svarbus, atsižvelgiant į esamas aplinkybės. Manau, kad e, šiandien diskusija buvo gera pradžia eiti pirmin. Šių metų biudžeto procedūra vyksta, kaip e, sakiau, ypatingai sudėtingomis sąlygomis, todėl mums reikia dirbti kartu konstruktyviai, kad susilauktume sėkmės. Aišku, mums reikia realistiško subalansuoto 13 metų biudžeto. Noriu Jūs patikinti, kad pirmininkaujantis Kipras ir aš asmeniškai, nes ponas Levandovskis e, minėjo mane, na, aš esu tiesiog e, nuolankus tarnas dirbantys šiuo klausimu. Taigi mes darysime viską, kad pasiektume pozityvaus rezultato. Tuo pat metu aš įsiminiau išliekančius skirtumus tarp e, tarybos ir komisijos pozicijų ir tuos skirtumus, kuriuos iš, e, išreiškė gerbėjim parlamento nariai. Kaip žinote, mes e, visiškai gerbėme visas šias skirtingas pozicijas. Kaip ponas Lewandowskis minėjo, mes ketiname susitikti su Europos parlamento ir komisijos atstovais rugsėjo 26 dieną, kad aptartume išmokų e, mokėjimų lygį šiais metais. Dėl pono Lavija pastabų. Manau, kad Europos taryboje ir aš tai e, tiesiai sakau, remdamasis savo patirtimi, iš dvišalių pokalbių Liepos mėnesių su valstybėmis narėmis. Visi, visos 27 valstybės narės sutarė, kad mums reikia, kad biudžetas pasitarnautų augimui ir darbo vietų kūrimui. Visi pritarė, kad reikia kokybiškų išlaidų, geresnių išlaidų. Galbūt skamba ironiškai, kad tie, kurie kalba apie geresnės išlaidas, pirmiausia prašo mažinti išlaidas. Taigi turime suprasti, kad e, viso to posakio interpretacijos nėra visų vienodai e, daromos. Dėl tarybos pozicijos, dėl e, augimo ir darbo vietų, mes turime užtikrinti, kad taryba savo pozicijoje, turime pripažinti, kad savo pozicijoje taryba išlaikė bendrą sumą, kuri buvo paskelbta 2013 metais Europos biudžete 55 milijardai iš visų 120 milijardų eurų. Ši suma nepakito ir tinkamai bus naudojama. Taip pat noriu pridėti, kad mes, aišku, pasikliauname ir komisijos parama e, kaip sąžiningo tarpininko vaidmeniu biudžeto procedūros metu. Ir aš tikrai tikiuosi, kad komisaras Lewandowskis mums padės kaip ir anksčiau rasti tinkamą, tinkamą kelią į priekį. Noriu padėkoti Jums uždėmesi ir palinkėti Jums, e, analizuojant tarybos poziciją ir lauksiu darybų spalio lapkričio mėnesiais. Ačiū, pane pirminkė. Mavrojan. Ačiū, pane Mavrojanis. Tuo baigėme diskusiją apie biudžetą ir periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Bendroji diskusija dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos. Pradėsime nuo